nes jeigu valiuta patils tam tikrų sunkumų, tai gali atsirasti dar didesnė įtampa, negu e, mes ją matėme iki šiol. Dėkuoju ponui Bronks, ponas Oli kalbės. Pirmininkai,